įvertins teigiamai. Ir aš be abejo rekomenduoju kolegoms pritarti šiam dokumentui šiandien per balsavimą. Dėkoju poniai Rys, dėkoju kolegos, baigime svarstyti šį klausimą, dėkoju poniai e, Rys ir balsuosime šiandien dėl šio dokumento e, pusė dvylikos. Toliau pagal mūsų darbo tvarkos, e, e, dar, pagal mūsų darbo, e, darbo tvarkė yra numatyta dabar Išklausyti komisijos pareiškim dėl ES piliečių veiklos internete sėkimo vykdomo JAF nacionalinio saugumo agentūros. Aš norėčiau Jums pranešti, jog yra numatyta suteikti žodį frakcijų atstovams. Tačiau mes negalėsime pritaikyti melinosios kortelės procedūros ir neturėsime spontaniškų pasisakymų procedūros. Dabar žodį sutikiu komisijos nariu. Prašau. Yes, Ačiū, ponė pirmininkė. Perskaitysiu. Uh, pareiškimą komisijos vardu ir šiandien pavaduoju komisijos vicepirmininkė Redingo, kuri negalėjo atvykti į posėdį. Europos komisija reiškia susirūpinimą neseniai žiniasklaidoje pasirodžiusiais pranešimais apie tai, kad jungtinių valstybių institucijos e, perdirba ir renka duomenis apie ES piliečius, kurie naudojasi stambiausiais JAV internetinių paslaugų teikėjais. Tokios programos kaip PRISM programa ir teisės aktai, kurių pagrindų tokios e, programos egzistuoja, kėsinasi pažeisti teisę į privatumą bei ES piliečių duomenų apsaugos e, teisės. E, Prizm atvejais, kaip jis buvo nušviestas žiniasklaidoje, tikėtina sustiprins susirūpinimą, europiečių susirūpinimą dėl to, kaip panaudojami jų duomenys, kurias galima pasiekti internete arba e, kompiuterijos debesyje e, Prieš metus 70 procentų ja, ES piliečių buvo sunerime dėl to, kad duomenys esantis oficialiuose, e, e, kad jų duomenys prieinami internetu gali būti padu, nu, panaudojami jiems neprimtinėms tikslams. Tai atskleidžia skirtumus tarp JAV ir ES požiūrio į duomenų apsaugą. E, Pagal JAV teisinę sistemą tik jungtinių valstijų piliečiai ir šalies gyventojai gali naudotis konstituciją numatytą apsaugą Europos Sąjungoje visų asmenų duomenys ir jų komunikavimo konfidencialumas yra pripažįstamas ir ginamas kaip viena iš pagrindinių teisių, neatsižvelgiant į e, asmenų pilietybę ir nors šie pranešimai kelia ypač didelį susirūpinimą. Iškilęs juridinis klausimas nėra naujiena. Komisija jį jau yra sprendusi praeitie. Pateiksiu pavyzdį. Komisija jau e, buvo iškilusi perteklinės teisėtvarkos klausimą e, europiečių atžvilgių dėrybose su JAV dėl bendro domenų apsaugos susitarimo policijos ir teismų bendradarbiavimo srityje. Kaip jūs gerai žinote, komisijos vicepirmininkė Reding e, gavo įgaliojimus dėrėtis dėl tokio susitarimo su jungtinėmis valstijomis ir ji informuoja parlamentą ir ypač lybę komiteto norius apie pažangą pasiektą tose dėrybose. Komisija prašo Junktinių valstybių konkrečiai įsipareigoti, e, puoselėti ES piliečių pagrindinės teisės, užtikrinti jų duomenų apsaugą bei užtikrinti galimybę naudotis teisinio poveikio priemonėmis, lygiai taip pat kaip tai numatoma Junktinių valstybių gyventojams kalbant apie PRISM programą. Komisija šį klausimą iškels bendraudama su JAV e, atstovais e, pirmą pasitaikiusią progą. Ji paprašys paaiškinimo, ar, galimybė, ar prieigos galimybė prie asmens duomenų, kuria naudojamasi pagal PRISM programą, apsiriboja individualiais atvejais ir e, viskas paremta konkrečiais įtarimais, ar numatoma galimybė perduoti visus duomenis. E, komisijos vicepirmininkė ryštingai ir aktyviai kels šį klausimą penktadienį Dublinėme įvyksiančiame ministrų susitikime. E, Nekalbant apie jungtinės valstijas, e, Europos Sąjunga gali veikti, ryštingai veikti tik tuo atveju, jei ji turės veiksmingus teisės, jei pas mus galios veiksmingi teisės aktai, leidžiantis spręsti tokias situacijas. Turiu omenyje e, duomenų apsaugos klausimus. Pagal dabar galiojančius teisės aktus 1995 metų duomenų apsaugos direktyvą kuomet iškyla e, piliečių, ES piliečių domenų apsaugos klausimai, valstybės narės teisėjas sprendžia, ar duomenis galima teisėtai perduoti e, pagal valstybės, Europos ar tarptautinius galiojančius reikalavimus. Komisija mano, kad šiuos klausimus reikia spręsti ir būtent to siekiama bendru e, duomenų apsaugos reglamentu, kurio pasiūlymas jau pateiktas. Komisijos vicepirmininkė Reding yra nusiteikusi išlaikyti dabar ES galiojantį aukštą duomenų apsaugos lygmenį, užtikrinti ES piliečių teisės ir suteikti galimybę žmonėms žinoti, kuomet jų teisės yra pažeidžiamos ir uh, kuomet reikalingas asmens sutikimas, būtina tą sutikimą gauti. Kalbant konkrečiau, ES duomenų apsaugos ryties reforma turėtų užtikrinti, kad ES gebėtų spręsti tokias situacijas, kaip pavyzdžiui, PRISM programos atvejais, e, taikydamas pas save galiojančias duomenų apsaugos taisyklės konkrečioje teritorijoje. Ne Europos įmonės, siūlydamos prekes ir paslaugas ES piliečiams privalės taikyti Europos Sąjungoje galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, daryti, ištaikyti juos visapusiškai, e, užtikrinti duomenų apibriešties taikymą bei užtikrinti labai e, griežtus saugumo e, kriterijus E, duomenų, tarptautinės duomenų apsaugos perdavimo atvejais. Pasiūlyto reglamento 19 punkte numatyta, kad siekiant išvengti e, juridinių kauzusų ir kalbant apie trečiųjų asmenų teisėsaugos institucijų darbą, kuomet juos turi duomenų apie ES piliečius trečiosiuose šalise, JAV e, duomenų serveriuose Tokie duomenys turėtų būti tvarkomi remiantis e, JAF ES e, sutartimis. Europos parlamentas pateikė pakeitimų, kurių tikslas patikslinti reglamento nuostatas ir jame numatytas sąlygas, kuriomis e, teismo, trečios šalies teismo sprendimas gali būti įgyvendinamas pagal ES teisės aktus komisija išnagrinės šios patiktus pasiūlymus. Gerbiami parlamento nariai, gerbima kom... pirmininkė, komisija yra įsitikinusi, kad spartus šio pasiūlymo prieimimas e, užpildytų egzistuojančias teisinės spragas, kurios atsiranda įmonėms renkant ir apdorojant Europos piliečių asmens duomenis e, ir kuomet iškila galimybė trečių šalių institucijoms pasinaudoti tomis, tomis tais duomenimis. Mes tęsime ES duomenų apsaugos sistemos reformą ir tikimės spartaus darbo šio klausimu. Ačiū. Are... Dėkuoju komisijos nariu ponui Berg ir dabar sutikiu žodį frakcijų atstovams ir pirmiausia žodį sutikimas ponui Weberiui, kuris kalbės apie, apie frakcijos vardų. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarai. Komisarė. Duomenys apie mane priklauso man. Tai yra pagrindinis europinės mąstysenos dėl asmens duomenų principas. Ir tai, kad duomenys apie mane priklauso man ir kad aš pats turiu spręsti, koks jų bus likimas, šio principo reikia laikytis. Ir Junktinės Amerikos valstijos turi paklusti tam principui. Mus pasiekianti informacija verčia nerimauti, diskusija dėl duomenų, asmens duomenų apsaugos tampa dar aštresnė, dar svarbesnė ir aš norėčiau savo frakcijos vardu pasakyti, kad JAV daro skirtumą tarp duomenų, asmens duomenų jeigu tie duomenys yra Junktinės Amerikos piliečių ir kitų šalių piliečių. Taigi, pirmiausia, šiuo klausimu reikia užtikrinti pakankamą skaidrumą. Komisija, komisijos vicepirmininkė Reding Dublinė turi aiškiai pasakyti, ką ji siekia pasiūlyti, kad teisinė padėtis pagerėtų. Kita vertus, reikia daugiau skaidrumo iš firmų, iš įmonių dirbančių internete. Reikia atsakyti klausimą, ar jos gali automatiškai naudotis turimais duomenimi. Jungtinės Taip pat Junktinė karalystė turi pasakyti, ar ji paklūsta ES siūlymui dėl duomenų apsaugos. Be to komisija dabar rengia pagrindų susitarimą dėl bendradarbiavimo teisingumo ir policijos srityje. Atrodo, kad reikia susitarti ir dėl privačių asmens duomenų. Toks susitarimas galbūt būtų naudingas ir su JAV. Be to reikalinga ir reikalingas ir nuostatos dėl e, e, debesijos kompiuterių, kaip informacija bus e, laikoma tokiais atvejais. Be to, Europoje reikia numatyti labai aukštus modernius duomenų apsaugos standartus. Dabar matome, kad yra kaupiama labai daug duomenų, kai duomenų apdorojimo technika vystosi sparčiais žingsniais, turime suvokti, kad reikia numatyti tam tikras ribas, naudojantis asmens duomenimis. Parlamente mes turime aiškiai apsisprausti dėl balsavimo, mes turėtume paraginti tarybą, kad ji nesiveltų į detalės aptariant duomenų apsaugos reglamentą ir kad imtųsi konkrečių žingsnių. Bet to mes turime pripažinti, kad JAV yra mūsų e, partneriai, bendradarbiaujant kovoje su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu Kita vertus, tas bendradarbiavimas padėjo ir apsiginti nuo tam tikrų teroristinių išpolių ES valstybėse Madride. Todėl JAV yra mūsų partneris, o kalbant apie SWIFT, mes taip pat laukiame ir ES pasiūlymų dėl mūsų E, panašios į SWIFT sistemą. Taigi mes turime dar kartą konstatuoti, kad turime bendradarbiauti su JAV ir siekti bendrų tikslų. Dėkuoju toliau social, uh, e, Socialistų ir demokratų alijanso vardu kalbės ponas Morais. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, tai, ką mes sužinome per kitas kelias dienas, perskaitė e, The Guardian laikraštėje paskelbtus duomenys apie tai, kad nacionalinė saugumo agentūra vykdo PRISM programą ir reikalauja iš Apple, Facebook, Microsoft, Skype e, e, duomenų sukrėtė Europos piliečius. Socialdemokratų frakcija nori labai aiškiai pasakyti, kad saugumas be abejo yra labai e, svarbus tikslas, tačiau tai, apie ką mes sužinojome, rodo, jog yra, jog yra e, pažeistas žmonių pasitikėjimas ir mes tikimės, kad e, susitikimas, kuris vyks birželio 13 ir 14 dieną, bus labai svarbus ir kad mes pareikalausime, kad JAV atsakytų už reikalavimą rinkti didžiulius kiekius duomenų apie mūsų piliečius, kurie nėra būtini tam, kad būtų apsaugoti mūsų piliečiai. Tai yra informacija, kuri nėra reikalinga saugumo tikslams. Ir kuria yra piknaudžiaujama, teigiant, jog mums reikia apsisaugoti nuo terorizmo. Mums reikia geros pusiausvėros tarp saugumo ir duomenų, nu, asmens duomenų apsaugos. Ši pusiausvėra yra gyvybiškai svarbi. Straipsniai paskelbti laikraštį The Guardian ir uh, uh, New York Times teigia, jog uh, internet, internetinių paslaugų įmonės uh, turėjo perduoti duomenys nacionalinio saugumo agentūrai ir kad ši agentūra reikalavo teisės ties, tiesiogiai, teisės gauti tiesioginę prisigę prie šių duomenų. Ir Gali būti, kad įgyvendinant programą PRISM buvo imtasi ir kitų veiksmų, kurie prieštarauja dabar galiuojantiems teisės aktams, e, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą, bet o mus neramina ir mūsų transatlantinių santykių formavimo architektūra ir tai, kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga. Dėrybos e, su JAV vyksta nuo 2011 metų, tačiau panašu, kad jos yra įsidūrusios aklavitėje būtina yra užtikrinti, kad komisija pareikalautų, jog JAV prisimtų atsakomybę už šios veiksmus ir pareikalautų, kad JAV institucijos užtikrintų, jog kai yra apdorojami ir ganami duomenys apie ES piliečius, būtų laikomasi mūsų teisės e, e, normų. Be to, aš manau, kad mums reikia taip pat e, pasiūlymų dėl teisės aktų, kurie padėtų mums geriau apsaugoti asmens duomenys, atsižvelgiant Europos parlamento pranešėjų pateiktas rekomendacijas. Būtina yra užtikrinti, kad, kad būtų pasiekta pusiausvėra, apie kurią aš kalbėjau, nes Teisėsaugos ir saugumo agentūrams kartais reikia prieigos prie labai svarbių duomenų. Ir aš norėčiau taip pat pasakyti, kad, kad kad mes turime susitarimą su JAV ir privalu jo laikytis. Komisija turėtų pareikalauti, kad JAV prisimtų atsakomybę ir dėl duomenų srautų kontrolės. Ir mes privalome sureaguoti į tai, kas įvyko, nes tikrai buvo nesižvelgta į piliečių pasitikėjimą mūsų struktūromis. Todėl privalu reikalauti, kad JAV prisimtų atsakomybę ir gerbtų mūsų taikomos apsaugos standartus. Much, uh, Ačiū, ponė Morais. Kolegos, norėčiau priminti, kad e, pagal politinių frakcijų sprendimą spontaniškų pasisakymų bei pasisakymų pasisakymų, galybės e, užduoti klausimus pagal mėlynąją sos kortelės procedūrą nebus. Dabar ponė Intveld, frakci... Alde frakcijos vardu, trims minutėms. Ačiū pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. 500 milijonų Europos piliečių buvo šokiruoti praėjusią savaitę, kuomet sužinojo, kad užsienė valstybė turi ne, nevaržamą prieigą prie visus informacijos susijusios su jų privačiu gyvenimu. Tai labai didelis dalykas. E, Junktinėse valstijose tai e, yra yra nepaprastai daug atgarsių sukėlęs klausimas. Ko jie ieško Europoje? Visų pirma, su visa pagarba komisijos nariui. E, šiuo klausimu su mumis kalbasi e, visuomenės sveik, už visuomenės sveikatos klausimus atsakingas komisijos narys. Ir komisijos narys Baroso nematė esant reikalingas ir Strasbūrą ir, ir, ir papasakoti 500 milijonų piliečių apie jų padėtį, kokia yra jų padėtis kur yra svarbiausi Europos politiniai lyderiai. Turime pažvelgti į save. Apsidarykime, e, plenarinių posėdžių salė yra tuščia. Prieš dešimtį metų, kuomet iškilo panašus atvejs, ešelon atvejs, nusprendėme sukurti e, parlamentinę tyrimų komisiją e, tam klausimui tirti. O šiandien yra saujelė parlamento narių pasisakančių apie 500 milijonų piliečių likimą. Turėtume gydyti savęs, nes šiuo metu Europos populiarumas yra ypač žemas. Dabar pereinu prie temos. Visų pirma, neturėtų mūsų labai stebinti tas, ta žinia, kad amerikiečiai mus šnipinėja. Mes tai žinojome ir mes daug kartų uždavėme klausimus tą temą, tačiau e, bandymai užduoti klausimus komisijai yra tas pats, kaip bandymai kalbėti su siena. E, turiu ilgą sąrašą klausimų dėl įvairiausių e, e, JAV taikomų sprendimų, į kuriuos aš atsakymų iš komisijos nesulaukiu. Visose valstybėse narėse apie tai kalbama, ponė Merkel pareikalaus amerikiečius pasiaiškinti. Visos valstybės narės, taip pat jungtinė karalystė ir mano šalis, visur, visos daro tą patį. Valstybės E, bando kalbėti su savo piliečiais. Tačiau ar mus turėtų stebinti tai, kad žmonės vis mažiau pasitiki ir nacionalinėmis vyriausybėmis? Mes prarandame savo prestižą ir reputaciją. Kaip galime, saky, nurodinėti Egipto, Irano valdžiai, kitoms šalims, raginti jas e, nešnipinėti savo piliečių, nes šnipinėjimas esą neturi vietos demokratijoje, kai mes negalime apsaugoti savo piliečių, mes tikrai prarandame pasitikėjimą. Mum, mum, pasitikėjimas mumis nyksta. Daugelis kalba apie ypatingus santykius su, su mūsų artimiausiais sąjungininkais ir geriausiais draugais jungtinėmis valstybėmis. Nežinau, ar klausėtės prezidento Obamos pasisakymo, kuris, kuomet jis kreipėsi į amerikiečius. Jis pasakė, nepergyvenkite, mes nešnipinėjame amerikiečių, mes tik šnipinėjame užsieniečius, tai yra mus, tai mes, europiečiai. Taigi, koks tai būtų ypatingas santykis. Ir pas, pastarąjį dešimtmetį ES darė viską, e, kad, taptų, kad būtų gera JAV sąjungininkė kovoje su terorizmu. E, bet mes turime sutarti kai kuriais klausimais. Aš gerbiu komisiją ir esu dėkinga, kad, jūs, kad jūs esate čia, ponė komisijos nariai. Tai yra tikrai nepaprastos svarbos dalykas ir, ir spręsti jį reikia dabar. Thank you, Eh, Ačiū, ponė Intveld. Dabar žodis ponui Albrecht Žaliųjų. Vardu pusantros minutės. Much, uh... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, gerbėjusios komisijos nariai. Aš visiškai pritariu tie, uh, tam nugastavimui, apie kurį kalbėjo. Uh, kitų frakcijų atstovai. Aš norėčiau pasakyti, kad mes čia kalbame ne vien apie duomenų apsaugą, ne vien apie kažkokį techninio pobūdžio dalyką. Ne, čia kalbame apie teisės viršinybės principo taikymą, apie demokratiją, kadangi šie principai nesuderinami yra su masinių piliečių sekimu visame pasaulyje. Todėl mes turime labai aiškiai pasakyti, kad masinis piliečių sėkimas yra visiškas, visiškai neprimtinas. Mums reikia labai griežtų asmens duomenų apsaugos standartų, tam, kad būtų apsaugotas teisės viršinybės principas ir demokratija, ir tam, kad mes galėtume pasitikėti skaitmininė rinka ir rinka apskritai. Taigi puiku yra tai, kad mes, europiečiai, reaguojame į tai, kas vyksta ir turime sureaguoti rengdami savo piliečių asmens duomenų apsaugos standartus ir turime kuo skubiau parengti teisės aktus, kurie užtikrintų tinkamą asmens duomenų apsaugą ir kurie būtų taikomi asmen, duomenų perdavimui trečioms šalims. Mes čia kalbame apie didžiulius asmens duomenų kiekius Šie kiekiai, ši informacija yra perdodama trečioms šalims ir ji atveria jiems daugybę galimybių piknaudžiauti mūsų pasitikėjimu. Mes e, e, turime čia turėti labai aiškius, griežtus e, asmens duomenų apsaugos standartus, kuriuos galima būtų įgyvendinti ir kad e, turime užtikrinti, kad asmens duomenys būtų perduodami trečiom šalims tik tai išskirtiniais atvejais. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad aš manau, kad mums reikia sutarties su JAV, mums reikia, kad šioje sutartyje būtų uh, įtvirtinti aišku standartai, bet tam reikėtų, kad mūsų partneriai už Atlanto taip pat e, padarytų. Uh, nuolaidų, nes be bendro teisės akto mes niekuomet šios problemas neįspręsime. E Ačiū toliau žodis ponui Kirkhop, EKR frakcijos vardu. Pirmininkė, komisijos nariai, šiandien vykstančiose diskusijose kalbama apie piliečių pasitikėjimo didinimą, apie tai, kad e, tarnybos ir agentūros, e, jų, skirtos jų apsaugai turėtų to ir siekti juos apsaugoti, tačiau dabar kalbame apie tai, kad jos veikia nesilaikydamos įstatymų. Jau buvo išreikštas susirūpinimas, tačiau kol kas dar per anksti daryti galutinės išvadas. Taip mums sakoma, tačiau jau dabar e, kaltiname E, amerikiečius, e, kaltiname komisiją, tai labai girdėta retorika ir visiškai neduodame savo laiko atsipūsti, apsižvalgyti ir e, įvertinti faktus, nes plenarinėme posėdėje dažnai surengiamas toks teismas. Parlamentas, bando reform... Parlamentas dalyvauja E, duomenų apsaugos sistemos reformą ES. Taip pat siekia sudaryti, mes siekiame sudaryti sutartį dėl duomenų apsaugos su JAF. Mano frakcija tai palaiko. Bet mes čia kalbame apie santykius su trečiosiomis valstybėmis. Norėčiau perspėti kai kuriuos parlamento narius dėl, to, dėl jų pasisakymų, dėl e, to, kad kartais pamiršta vertybės. E, E, bandymas apsaugoti mūsų piliečius nuo šio laikinių grėsmių yra labai sudėtinga užduotis. Pasiekti pusiausvyros nelengva, nes iš karto pasmerkimi tie, kurie eina per toli. E, sėkmė dažnai tenka švesti privačiai, o nelaimės, nesėkmės aptarinėjamos labai plačiai. Kaip žinome, teroristai organizuotų nusikaltėlių grupės pasinaudoja informacijų ir e, komunikacijų technologijomis prieš piliečius. Todėl reikia tikėtis ir manyti, kad tokiomis pačiomis technologijomis naudojantis e, ir rengiami atsakomieji veiksmai. Tačiau tai turi atitikti demokratijos principus ir teisinę kontrolę. Turime suvokti, kad daugiau laisvės ne, neužsitikrinsime, jeigu kai kurias laisvės atimsime. Įstatymų viršenybę būtina užtikrinti. Todėl mes, politikai, kartais turime priminti tiems, kurių galios nėra taip aiškiai matomos, kad e, demokratija neturi būti kaina už kai kurių laisvių užtikrinimą. Tačiau net, tikriausiai nederėtų parlamento nariams priminti dar kartą, kas yra tikrasis priešas ir kur jis yra. Ir kai bendraujame su sąjungininkais, norime atsakymų ir norime tiesos. Ir e, Bet draugai klausosi ir girdi, kuomet kalbėsi su jais, o ne kai šaukiant jų. Toliau ponas Paška, AFD frakcijos vardu vienai minutiai ďakujem za pozornosť vážená pani predsedajúca. ačiū. Gerbiamas komisarė, aš tiesiog esu pasipiknęs tą e, slaptą NSA programą. Nuo 2007 metų yra pateikiama vis daugiau informacijos, kad mūsų piliečių asmeniai duomenys yra apdorojami įvairiais elektroniniais internetiniais kanalais. Ir tai, žinoma, pažeidžia mūsų piliečių privatumą, teisę į asmens duomenų apsaugą. ES piliečių neteisėtas šnipinėjimas yra netoleruotinas. Junktinių Amerikos valstijų bendrovės, kurios leido užsitikrinti prieigą Junktinių Amerikos valstijų institucijoms prie ES piliečių asmens duomenų, pažeidė teisės nuostatas ir aš manau, kad mes taip pat turėtume taikyti tas pačias nuostatas JAV bendrovėms kaip tokiais atvejais taikome ES bendrovėms pažeidžiusioms teisės principus. Dėl to tenka tik apgalės stauti. Pusantros minutės, ponė Viržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausydamasi jūsų komisijos narių, narių norėjau jūsų paklausti, jūs gal tyčiojatės iš mūsų, ponia Rėling turėtų būti šioje salėje. Aš norėčiau pasakyti, uh, kad e, tai, ką mes sužinojome iš Britanijos laikraščių, tik tai patvirtina mūsų įtarimus. Tai, ką apie kolegos kalba nulatos. Tai yra tai, kad JAF nuolatos pažydinėja asmens duomenų apsaugos standartus. 2010 metais JAV pareigūnas mus patikino, kad JAV konstitucija saugo da, e, savo e, piliečius, tačiau mes matome, kad da, kad e, nacionalinio saugumo agentūra turi, tai, turi tiesiog neprieigą prie devinių internetinių paslaugų kompanijų pas, duomenų. Ir mums dabar ties, sakoma, kad ne, nereikia dėl to pergyventi, tačiau mes pergyvename dėl to, kas, kas yra daroma su ES piliečių duomenimis. Ir klausimės prezidento Obamos. Interneto da, da, paslaugų sekimas yra dalykas, kuris liečia ne vien amerikiečius. E, JAV užsima e, e, šnipinėjimu ir tai yra visiškai nepriimtina. Panašu, kad da, da, jie reikalauja vis daugiau ir daugiau lasų tam, kad galėtų vis labiau šni, šnipinėti. Tūkstančiai, tūkstančiai e, duomenų yra renkami masiškai be jokių e, apribojimų. Ir kalbam apie tai, kad mes norime suartėjimo su JAV. Tačiau niekas nedrįsta kalbėti apie e, tai, kad renkami yra duomenės. Ir jau gana už, užtenka visiškai yra neprimtina, tai kad mes net per dėrybas dėl susitarimo su JAV negauname jokių nuolaidų, ne, nuolaidų nei dėl SWIFTO, nei, nei dėl aktos, E, e, susitarimų. Mes turime apsaugoti savo piliečius. Pernelik yra veidmainiaujama šioje srityje. Mes nebegalime neikti e, tikrovės. Mes turime reikalauti, kad JAV užtikrintų deramą Europos piliečių duomenų apsaugą. Dėkoju poniai Veržė. Dėkoju. Toliau. Jeigu JAV saugumo tarnybos 24 valandas per parą šnipinėja mūsų duomenis, tai sakytume, kad tai yra neprimtas dalykas. Tačiau skaitmeninėme pasaulyje tiesiog mm, cirkuliuoja duomenis apie visus mus. Dabar mes kalbame apie konkrečią programą ir konstatuojame, kad jinai leidžia rinkti duomenys apie ES piliečius. Tiesiog mes esame apgaudinėjami. Mes turime imtis atsakomybės ir pasirūpinti, kad šita programa nebūtų taikoma ir kad būtų įvertintos šios programos taikymo teisinės pasiekmes. Reikėtų išsiaiškinti, ar Europolas turi naudos iš šios programos. Be to reikėtų pasikviesti į parlamentą Junktinė Amerikos valstijų valstybės institucijų atstovus, kad mums paaiškintų, mes turime demokratiškai spręsti šius klausimus. Finally, will... Ačiū, ponė Erenhauser. Dabar žodis ponui Borg galutinėms pastaboms. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija norėčiau pabrėžti, pritarė Europos parlamento išreikštam susirūpinimui dėl prizm skandalo ir aš perduosiu šiandienos diskusijos turinį komisijos vicepirmininkiai. Noriu priminti, kad ponė Reding ateis į Libę komiteto posėdį birželio 19 ir ji ne tik e, informuos Libę komitetą apie viską, kas įvyks iki tos datos, bet bet taip pat e, pristatys komitete e, Dubline įvykusias diskusijas ir dėrybas, kurios numatytos šio, šį penktadienį. Ir ji turės galimybę išreikšti vis, ke, iškelti visus mums rūpimus klausimus tame susitikime ir paprašyti pono Holderio e, JAV e, teisingumo sekretoriaus paaiškinimu. Įvyko geros diskusijos ir joje girdėjosi dvi svarbiausios mintis, kurios viena kitai neprieštarauja. Viena jų, kad reiktų kai ką išsiaiškinti su jungtinėmis valstijomis ir akcentuoti, kad kuomet ES piliečius liečianti informacija yra naudojama, ji turi būti naudojama laikantis ES galiojančių įstatymų ir kad mūsų netenkina jungtinėse valstijose galiojanti informacijos apsauga, kaip anot pono Morajas pristatyta e, Guardian dienraštyje. E, informacija, slaptin, vidinė informacija atskleidęs asmuo papasakojo apie tai. Jis teigia, kad vyriausybė susiteikė savo galės kurių ji neturėtų turėti, nes nėra užtikrinama viešoji kontrolė. O tai reiškia, kad tokie žmonės kaip aš, dirbdami, turi galimybę nueiti toliau, nei jie galėtų pagal įstatymus. Ir ministrų posėdėje bus svarstama, ar, ar būtent toks elgesys pasitaikė ir ES piliečių atžvilgiu. Tuo pat metu noriu pasidžiaugti pono Kirchopo pasisakymu. Nepamirškime, kas yra tikrasis priešas. Ir kaip buvęs, kaip dešimtį metų dirbęs šalies, vienos šalies vidaus reikalų ministru, galiu priminti, kad e, teror, kova su terorizmu buvo įmanoma tik žvalgybinių duomenų rinkimo dėka. kai kam tai kelia siaubą, bet teroristai ir nusikalteliai nesilaiko jokių taisyklių, o teisėsaugos institucijos ir žvalgybos agentūros e, demokratiškose valstybė gali dirbti tik pagal įstatymus, kovodamos su teroristais. Ir būtent todėl Man buvo taip džiugu išklausyti pono Weberio ir kitų pasisakymus, kurie priminė, kad su partneriais Junktinėse valstijose mus sieja, sieja ypatingi santykiai, kad mes drauge esame atlikę svarbių tyrimų, užkardant teroristinius išpolius, nes buvo dalintas žvalgybinė informacija. Tačiau niekas neturėtų to ypating, tų ypatingų santykių išnaudoti tam, kad nesilaikytų įstatymų ir tarptautinių standartų. Taigi, išlaikyti pusiausvyrą čia nelengva, puoselėjant šią partnerystę. Bet būtent dėl to, kad ta partnerystė egzistuoja, ji susijusi ne, ne tik su teisėmis, bet ir su rimtesniais įsipareigojimais. Nes jei jau santykiai yra ypatingi, įsipareigojimai taip pat turėtų būti ypatingi ir, nieko, ir niekas tame santykėje neturėtų būti savaime saprantamų dalykų ir čia noriu e, priminti ir ponios Intveld pasisakymą, nepamiršdamas ir pono Kirkhop e, komentaro dėl to, kas yra tikrasis mūsų priešas. Ir e, pasiūlyme dėl duomenų apsaugos sistemos reformos, ir čia norėčiau pasidžiaugti kai kuriais pasisakymai dėl to, pasisakymais dėl to, kad šis pasiūlymas patiktas ponios Edink yra tikrai svarbus. Taigi komisija tame pasiūlyme aiškiai sako, kad e, trečiųjų valstybių elgesys, kuomet jis pažeidžia mūsų teisės aktus, turėtų būti svarstomas pasitelkiant teisinius kanalus.